žmonių, bet ir reikia taip pat, kad šie žmonės galėtų ir tinkamai prisitaikyti verslo pasaulyje. Taigi dėkuoju Jums, ponas Tokas, už Jūsų pranešimą. Ačiū komisijos nariui už e, baigiamosius žodžius. Ponios ir ponai, baigiame diskusiją šio klausimo. Bus balsuojama dėl šio pranešimo rytoj 12 val. Paskutinis darbo tvarkės klausimas. Ponios Tikau pranešimas konkurencinga skaitminė bendroji rinka E valdžia kaip na, pradininkė. Na ir pirmiausia žodis poniai Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În 2010... Ačiū, pirmininkė komisarė. 2010 metais komisija patvirtino 20 metų strategiją, kur siekiama E, tvarios, tvaraus vystimusi, ekonominio valdymo gerinimo. Vienas iš, viena iš iniciatyvų pagal strategiją yra skaitmeninė Europos darbo atvarkė strategija pasinaudoti greitai besivystančios e, skaitmeninės technologijos pranašumais. Parlamentas pritarė veiksmų planui, pritarimui dėl valdžios, dėl Europos strategijos skirtos tarpuvio savio sąveikai ir Europos viešųjų paslaugų e, skaitmeninimui ir mes norime, kad nacionalinės strategijos prisidėtų prie Europos politikos. Tokios paslaugos yra svarbios mažinant išlaidas, e, gerinant tarpvalstybinį tarp, tarp, tarpų veiką ir e, bendros rinkos kūrimui. Kadangi viešieji pirkimai sudaro 60 procentų ES BVP, o mažos ir vidutinės įmonės sudaro 20 procentų įmonių. Reikia skatinti tarpvalstybinį tarpuveiką e, viešųjų pirkimų srityje, panaudojant elektroninės sistemas. Jeigu tokios sistemos būtų prieinamas visur ir būtų naudojamas geriau, geriau jos padėtų 30 procentų sumažinti e, viešųjų pirkimų išlaidas. Nepaisant to, 14 ir 12 valstybių narių atitinkamai yra pradinėme stadijoje kuriant tuos projektus. Aš pritariu Danijos, Suomijos, Italijos, Ispanijos, Švedijos bandymams kurti, nu, nu, numatyti privalomas sąskait, elektroninės sąskaitas. Aš manau, kad jos turėtų būti privalomos viešųjų pirkimų srityje visur iki 16 metų. Svarbiausia elementai - tai elektroninė tapatybė, tarpusavio sąveika ir atviri standartai yra svarbiausios šimtinės sąlygas sėkmingai elektroniniai valdžiai ir jos e, saveikumui e, sąjungos mastu. E, Varsybės narės turi įdėkti elektroninio parašo struktūras, kad būtų panaikintos visos kliūtis tarpvalstybinėms paslaugoms. Komisija, kad galima greičiau, turėtų peržiūrėti elektroninio parašo direktyvą, kad galėtume pagerinti tarpvalstybinę e, pagerinti tarpvalstybinę autentikavimo sistemų veikimą ir sukurti sistemą, kuri leistų pripažinti Europos parašą, elektroninį parašą ir autentikacijos dokumentus. Parlamentas pabrėžia, kad valstybiniai profesinės elektroninės paslaugos turėtų pasinaudoti naujoviškomis technologijomis e, ir architektūra, kuri orientuota į paslaugą. E, turime modernizuoti e valdžios infrastruktūrą saugi tarpvalstybinė e-valdžios e, sistema yra esminė Europos programos saugant labai svarbią infrastruktūrą dalis. Mes pritarėme, kad e, čia taikomas vairios programos ir jos panaudojamos kuriant e, tarpusavio, tarpusavio darančius, darančius elektroninius sprendimus. Parlamentas pritarė tam, kad būtų skirti daugiau kaip 9 milijardai eurų plačiojo interneto ryšiui ir skaitminiams tinklo paslaugoms. Interconnect Europe mechanizmas turėtų teikti finansavimą kuriant infrastruktūrą, kuris, kur leistų e, visas e-valdžios, e viešųjų pirkimų, e, e-sveikatos, e-teisingumo, e muitų paslaugas kurti. Ir tos lėšos turėtų padėti E, padengti šių e, infrastruktūrų e, veiklos išlaidas. Labai ačiū už įžanginį žodą. O dabar spontaniškai pasisakymai. Turiu septynis norinčius kalbėti. Ir pirmiausia, ponas Papanikolau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Kalbant šią temą, reikėtų pasakyti, kad Čia kalbame apie mūsų ateitį. Šiandien susidurime su sudėtinga ekonominė situacija ir uh, susidurime su dideliais skirtumais valstybėse narėse, konkurcingumas skiriasi, mes turime kalbėti ne tik tai apie skirtingus uh, kaštus, tačiau apie tai, kaip šita nauja technologija galės siekti pažangos, atneš naudos įmonėms. Reikia suvokti šių technologijų naudą. Jeigu to nepadarysime, tai apskritai valstybės narės nepasistumės į priekį. Sanglaudos fonduose yra numatytos milijardinės lėšos, tačiau reikėtų pasinaudoti gerąją praktiką valstybėse narėse. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai, kolegė Tikau už puikų pranešimą. Skaitmeninės paslaugos suteikia galimybę modernizuoti viešasias paslaugas teikiamas įmonėms ir piliečiams. Ši sistema leis geriau vykdyti valstybės vykdomas operacijas ir teikiamas paslaugas. Elektroninė valdžia gali pakeisti iš esmės viešąjį sektorių ir atnešti daug naudos visuomeniai ir ekonomikai. Ekonomika gali aukti įdėgus elektroninę valdžią. Aš tikiuosi, kad Europos elektroninės valdžios erdvė padės palengvinti pervedimus įvairias operacijas ir aš nemanau, kad elektroninė valdžia pasitarnaus tik tai privilegiuotos toms visuomenės grupėms. Toliau kalbės ponas Paška. Paška. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, aš norėčiau pasidžiaugti pranešėjos darbu ir pastangomis, kadangi ji į problemą pažvelgė iš kitokio požiūrio taško. Labai svarbu, kalbant apie skaitmeninę bendrąją rinką, užtikrinti e, suderinamumą. Labai svarbu, kad e, operacinės sistemos būtų prieinamos apjungiant įvairias sistemas. Labai svarbu užtikrinti ir atitinkamą programinę įrangą, kitaip e, sistema neveiks. Labai svarbu ES lygmenių užtikrinti atitinkamą sistemų sąveiką sistemos turi sugebėti bendrauti viena su kita. Köszönöm a szót, tisztelt. Dėkuoju, toliau kalbės panas Segedi. Nyitotta mindenképpen a figyelmünket. Egyrészt... Segedi. Krizė privertė atkreipti dėmesį iš tai, kokius aspektus būtina mažinti e, biurokratiją, taupyti ir taip pat žvelgti į ateitį, galvojant apie naujas technologijas. Labai svarbu šie tikslai yra įmonėms. Skaitmeninimas ir elektroninė valdžia gali padėti įgyveninti visus mano minėtus tikslus. Šiame pranešime kalbama apie būtinybę bendrinti, apibendrinti sistemas. Tačiau kol kas mes negalime siekti e, vieningos sistemos, bet prie šio tikslo reikia artėti kuo sparčiau. Kyla, žinoma, ir tam tikrų abejonių dėl duomenų apsaugos, kadangi duomenų apsauga yra labai svarbus aspektas įmonėms. Kita vertus, kiekviena valstybės institucija galėtų naudotis tik jai priskirtomis tais duomenimis. Tár, kolegyne, kolegovia. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas kolegos, gerbiami kolegos, informacijos ir komunikacijos technologijos, apie kurias kalbama pranešime, tampa modernios visuomenės sudėtinė dalimi ir jos daro didžiulę įtaką ekonomikai. 5 procentai ES BVP yra sukūriama būtent šiame sektoriumi, tačiau jo potencialas yra neišsemtas ir nepakankamai išnaudotas, kadangi iki vieningos e, skaitmenės rinkos dar labai toli. Yra pakankamai daug kliučių tarptautinių nuolatiniam komunikacinių jų sistemų veikimui užtikrinti valstybėse narėse yra pakankamai daug kliūvinių ir problemų, jos ryškėja ir vidaus rinkoje ir jas reikia sistemingai šalinti. Dėkuoju, toliau kalbės panas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti kolegę Tika už didžiulį darbą, kurį ji atliko pramonės komitete, rengdama šį pranešimą ir dėkoju komisijai taip pat už jos darbą. Ir tris pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia, mums reikia užtikrinti, jog mes galėtum, galėtume naudotis visomis šiomis naujomis technologijomis, nes nuo to priklauso mūsų žemynų konkurencingumas. Ir mano apygardoje ir kitose apygardose žinau, kad e, plačiuostis ryšys dar nėra apriepęs e, visus gyventojus. Antras dalykas. Negalima, norint supaprastinti gyvenimą, e, tik tai sukurti sudėtingesnį administravimo sistemą. Todėl mes turime visomis išgalimis mažinti biurokratiją. Naujos technologijos turėtų leisti mums uh, nedidinti e, biurokratijos ir, e, ir viešosios e, tarnybos darbuotojų skaičiaus. Dėkoju. Toliau ponas Kalė. Ponas Kelis. Aš norėčiau pasveikinti ponę Tikau, kuri puikiai apibendrino mūsų mintis ir nurodė, kaip mes turėtume. De, kokiu keliu turėtume žengti į priekį. Pavadinime yra žodai konkurencingumas, skaitmeninis ir uh, bendra. Visi šie žodžiai yra labai svarbus. Mes žinome, kad elektroninė valdžia yra labai svarbus dalykas, kuris gali mums padėti pagerinti valdymo kokybę, gali padėti mums sutaupyti nemažai lėšų ir padėti mums plėtoti mūsų ūkį. Žinome, kad 75 procentai mažų ir vidutinių įmonių prekiauja tik tai Europos Sąjungoje. Ir dar daugiau įmonių, 27 atsiprašau, procentai įmonių prekiauja tik tai savo šalyje. Turime padėti šioms įmonėms ir padėti pirmiausios padėdami joms naudotis plačiai juošių ryšių ir tik po to galėsime kurti bendrą elektroninę ES rinką. Dėkuoju. Ir paskutinis, paskutinis, kalbėtė, paskutinis kalbėtos yra panas Matula. Europos veiksmų planas dėl elektroninės valdžios yra galimybė mums modernizuoti ES viešo administravimo sistemas, sumažinti išlaidas, skatinti augimą ir inovacijas tiek valstybės narėse, tiek regionuose. Informacinės technologijos pritaikytos viešo administravimo sistemoje gali padėti mums padinti skaidrumą, atskaitingumą ir sumažinti administracinę naštą bei biurokratiją. Šios technologijos turėtų taip pat padėti mums supaprastinti administravimo procedūras įvairiais uh, legmenimis mums reikia apibriežti, pavyzdžiui, viršųjų pirkimų taisyklės. Reikėtų geriau taip pat e, apibriežti ir tokius e, teisinius dalykus kaip e, skaitminio parašo naudojimas. elektroninė valdžia gali būti ir labiau decentralizuota. Beje, aš turiu patirties e, įgyvendinant tokius projektus savo šalyje ir todėl aš noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra užtikrinti įvairių e, elektroninių sistemų saveikumą, ne tik šalies viduje, bet ir tarp valstybinių lygmenių. Dėkuoju. Ačiū. Na ir dabar žodis komisijos nariui Levandovskijai. Šis pranešimas, kurį parengė ponia Tikau, yra labai svarbus, savalaikis ir teisingai pat, patalpina e valdžios e, problematiką 20 metų strategijos kontekste. Mes suprantame, kad e valdžia yra galimybė modernizuotis, paprastinti viešai sektorių, padaryti jį efektyvesnį ir draugiškesnį vartotojams. Jūs teisingai pabrėžėte savo pranešime E, informacinių technologijų sektoriaus svarbą, kaip jūs e, sakėte, jis sudaro 5 procentus ES BVP. Jo rinkos vertė yra 660 milijardų eurų ir jis, kas yra svarbu, 500 e, procentų prisideda prie bendro našumo augimo. Taigi, koks yra šios skaitminės rinkos potencialas, tampa akivaizdu, jeigu jis būtų panaudojamas be kliūčių. kliūčių, su kuriomis susiduria verslas ir piliečiai, e, norėdami pasinaudoti viešosiamis paslaugomis. Na, aišku, čia yra valstybinarių didžiausia atsakomybė, tačiau Europos komisija Europos bendradarbiavimo lygmenių, kad sustiprintų veiksmų planą, pateiks e, Europos pagrindus elektroninės identifikacijos, autentikavimo ir parašų e, platformai iki birželio 12 dienos, e, iki šių metų 12, birželio mėnesį, siekiant panaikinti tas e, kliūtis ir taip pat e, patitikti naujas, naujus poreikius, pavyzdžiui, elektroninio identifikavimo klausimus ir panašiai. Mes pritarėme jūsų bandymams elektroninių sąskaitų reiktų klausimą iki 20 metų tapti, padaryti privalomą. Tačiau turime turėti galvoje mažų įmonių e, poreikius ir turime reguliavimo sistemą e, sukurti darniai. Taip pat reikia atsižvelgti į jūsų reikalavimą, kad valstybės narės e, elektroninius sąskaitas privaloma tvarka įvestų. Na ir pagaliau aišku, ko reikia, tai reikia finansavimo ateityje elektroninio identifikavimo, viešųjų pirkimų, teisingumo ir sveikatos rytise. Ir tai turėtų padėti pasiekti Connecting Europe priemonę. Na, visam tam pasiekti mums reikia bendradarbiavimo. Na ir aišku, mes turime sukurti, e, kurti tą draugiškesnę vartotojų skaitmeninę e, rinką Europoje. Ačiū komisarui už baigiamosius žodžius. Baigiame diskusija. Balsuojame bus rytoj 12 val. Ponios ir ponai, posėdis bus tęsiamas